Gerbiamoji ponė pirmininkė, ponė Kosta, pirmininkės pavaduotojai, e, gerbėjai e, komiteto nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Man yra didelė garbė šiandien būti čia. Šiandien daugiau nei kada nors anksčiau jūs, Europos parlamentas ir jo nariai formuojate Europos komisiją. Prieš pradėdamas kalbėti apie savo portfelį ir jo viziją, aš norėčiau tarti keli žodžius apie tai, kodėl man yra labai malonu būti šį vakarą čia su jumis. Būti komisijos nariu reiškia būti įsitikinusių europiečių. Būti komisijos nariu reiškia atstovauti Europos interesui ir niekam kitam. Būti komisijos nariu reiškia tarnauti Europos piliečiams. Aš negaliu neįsivaizduoti didesnės garbės, kaip eiti tokias pareigas. Jūs žinote ir aš žinau, kad santykiai tarp ES ir Vengrijos pastaruoju metu išgyvena labai sudėtingą etapą. Mes nesutrėme dėl kai kurių svarbių klausimų ir mes labai ir ilgai diskutavome tais klausimais. Bet vienas iš didžiausių ES privalumų yra tai, kad jis suteikia mums pakankamai erdvės tam, kad galėtume aptarti savo nuomonių skirtumus ir galėtume spręsti nesutarimus atvirai, demokratiškai ir taikiai. Kalbėdami apie savo nuomonių skirtumus, kad ir kaip sunku tai būtų, mes visi tampame stipresni, tai pasakytina ir apie konkrečias šalis, ir apie visą sąjungą. Galiausiai mus vis, visus vienė tos pačios Europos vertybės - žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisės viršinybė ir pagarba žmogaus teisėms. Tai yra vertybės, kurios man asmeniškai yra nepaprastai brangios. Šį vakarą aš noriu pateikti Jums savo švietimo, kultūros, jaunimo ir pilietybės viziją. Aš noriu kalbėti apie tuos darbus, kuriuos mes turėsime kartu nuveikti. Jei paskaitysite kai kuriuos iš mūsų laikraščių, jums gali pasirodyti, kad šis portfelis nėra pats svarbiausias. Na, aš nesutinku. Koks iššūkis gali būti svarbesnis nei mūsų jaunų žmonių ateitis? Kokios problemos gali labiau mums rūpėti nei jaunimo nedarbas, kuris kai kuriuose šalyse siekia net 50 procentų? Koks, kokia užduotis gali būti labiau reikalinga nei būtinybė suteikti jaunoms kartoms kuo geresnį startą gyvenime? Ir kas gali būti vertingiau nei mūsų kultūra ir mūsų tapatybės jausmas? kokius sektorius dėrėtų dar labiau apsaugoti ir puoselėti nei mūsų e, nei kultūros ir kūrybingumo e, sektorių. Kas yra Europa be bendros? E, juk Europa yra bendras mūsų paveldas, bendrų vertybių bendrėje ir nariai. Aš manau, kad šis portfelis yra lygiai to pasvarbus, kaip ir visi kiti. Jei mes norime atkurti savo ūkį, kad jisai būtų tvarus ir sąžinės, mes turime pradėti nuo švietimo. Turime paruošti mūsų jaunimą daugia kultūriam ir sparčiai besikeičiančiam pasauliui. Mes norime turėti menininkus ir kuriejus turim, ir tam, kad jis, ir norime, kad jie surastų savo gerbėjų naujas auditorijas visame pasaulyje, turime pateikti jiems priemonės, kurios leistų jiems išgyventi skaitmenime amžiuje. Visi paži galime. Uh, pasinaudoti švietimu, kultūrą, sportų ir daly, pilietinė visuomenė tam, kad galėtume išlaisvinti visų mūsų potencialą. Juk mes nesam mašinos. Mes tampame žmonėmis tik tuomet, kai bendraujame su kitais. Tik tuomet, kai mes užsimėme kažkuo, kas peržengia mūsų pačių ribas. Rib, Į mano portfelį, e, mano portfelį esančios politikos sritis yra gyvenimas nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenių, tai yra e, kuo arčiau piliečių. Taip ir turi būti. Ir aš ta, e, pritariu tiems, kas tiki, kad ES turi vaidinti vadovaujantį vaidmenį. Turime padėti valstybėms narėms ir visoms suinteresuotoms šalims uh, sureaguoti į šios uh, uh, iššūkius. Aš noriu modernizuoti švietimo sistemą nuo pat vaikystės iki universiteto baigimo. Aš noriu užtikrinti, kad e, pas mus dirbtų mokytojai, kurie yra motivuoti ir tinkamai parengti, kad jų darbas būtų vertinamas. Aš noriu, kad mūsų mokyklos ir universitetai galėtų įsisavinti naujas technologijas ir naujas dėstymo ir mokymosi e, metodus. Aš noriu, kad mes galėtume pasiekti e, Europos 2020 strategijos tikslus, kad kuo daugiau studentų galėtų baigti universitetus ir kad kuo mažiau moksleivių nebaigtų mokyklos. Ir kad jaunas žmogus, kuris palieka mokyklą be jokios kvalifikacijos, nesusidurtų ateityje su socialiniais, su socialinė diskriminacija. Gerbėjai kolegos, mano kitų e, penkerių metų prioritetai yra labai aiškus. Mes turime užtikrinti, kad švietimas būtų ES augimo ir naujų darbo vietų kūrimo planų širdyje. Ponas Junkeris paprašė manęs paremti jo investicinį paketą, kaip žodžiais ir ketina pateikti po, per tris mėnesius po to, kai pradės eiti savo pareigas. Šiandien Aš noriu įsipareigoti jums siekti to tikslo nuo pat pradžios, kiekvienais metais. Tai reiškia, kad mes turėsime daryti spaudimą mūsų vyriausybėms, kad galėtume investuoti, kad jos investuotų į mokytus ir naujas technologijas ir jų pritaikymą uh, mokyklose kad būtų modernizuojami uh, mokymo metodai ir mokymo programos. Net ir tuomet, kai mūsų valstybės narės turi peržiūrėti savo viešuosius finansus, tai yra būtina. Uh, Antra, aš noriu užtikrinti, kad mūsų kultūros ir kūrybinės industrijos galėtų klėstėtis, kaip minėjome, amžiuje. Europa rodo pavyzdį pasauliui. Mes kuriame labai daug e, kūrybinio turinio ir turime tų didžiuotis. Aš darysiu e, viską, kad per įvairias prekybos dėrybas, kad ir su kokiamis šalimis mes dėrėtume, mes niekuomet nebūtų pakengta kultūros vaidmeniui. Leiskite man pacituoti Žaną Klaudą Junkerį. Mes negalėsime, mes neaukosime Europos kultūros e, įvairovės laisvos prekybos, e, ant laisvos prekybos altoriaus. Aš galiu jūs patikinti, kad bet kokia autorių teisų režimo reforma uh, bus rengiama taip, kad būtų e, skatinami menininkai ir kuriejai ir, ir mūsų kultūros įvairovė, nes tai yra mūsų e, tapatybės e, esmė. Aš užtikrinsiu, kad būtų laikomosi, kaip ir norėjau numatytą sutartį, mūsų kultūros pagrindinių vertybių. Trečia, aš noriu, kad mūsų universitetai būtų geriausi pasaulyje. Mes turime tikrai labai gerų universitetų ir tai yra mūsų visuomenės ramšiai. Ten, e, būtent jie kūrė labai daug inovacijų. Vidurio Europoje prieš 1889 metus būtent universitetai buvo laisvės ir laisvos minties bastionai. Ir šiandien, kai mes atsiverėme pasauliui, jie turi prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių. Galiu Jūs patikinti, kad uh, Europos komisija ir toliau naudotos visomis priemonėmis, kad padėtų uni universitetams modernizuotis ir kurti naujus santykius su plačiaja visuomenė. Aš noriu paversti žinių uh, tri trikampį, tai yra švietimą, mokslinius rimus ir verslą, tikrą partnerystę. Mes turime ir toliau investuoti į Europos inovacijų ir technologijų uh, institutą ir, mūsų, ir Mari Sklodovskai kurį priemonės. Uh, Šis institutas yra labai svarbus projektas ir jisai keičia mūsų požiūrį į inovacijas. Aš dėkoju Europos parlamentui už jo paramą šiuo klausimu. Dirbkime kartu tam, kad galėtume pasiekti dar daugiau. Jungtinis mokslinio tyrimų centras turės būti mūsų dėmesio centre, kai mes gal formuosime Europos politiką. Tam, kad galėtume suformuoti gerą politiką, reikia mokslinių tyrimų ir konkrečių mokslinių įrodymų. Todėl E, tas centras yra būtinas, gerbėjai kolegos. Mano ketvirtasis prioritetas. Aš glaudžiai bendradarbiausiu su savo e, e, kolegė Marianne Tyson, kuri yra atsakinga už užimtumą ir socialinius klausimus, tam, kad mes kartu galėtume spręsti jaunimo nedarbo klausimą. Aš žinau, kad Europos Sąjunga gali tik iš dalies spręsti šią problemą. Labai daug ką turės nuveikti valstybės narės. Bet uh, Aš paremsiu e, visas pastangas e, e, nukreipti mano portfelyje esančius išteklius tam, kad būtų įveikta ši problema. Aš susitikinęs, kad mes visi kartu galime realiai pasiekti pažangą dirbdami kartu mes galėsime padėti jaunimui prisitaikyti prie e, darbo pasaulio, mes galėsime modernizuoti švietimo irmas, tam, kad jos savo ruoštų galėtų paremti 21 amžiaus darbo rinką. Remdami jaunimo garantiją, kurdami naujas partnerystės tarp, tarp universitetų, da, mokymo įstaigų ir verslo, gerindami da, gamybinės praktikos kokybę, sutikdami jaunimui da, neformalaus mokymosi da, galimybę. Štai kaip sieksime tų tikslų. Penktas mano prioritetas - tai yra užtikrinti, kad jaunimas dalyvautų. Da, formuojant politiką. Europos jauni žmonės susiduria su labai rimtais iššūkiais. Ekonominė krizė ne tik padidino jų nedarbą, bet ir sukėlė labai rimtų klausimų apskritai apie jaunimo vietą mūsų visuomenėje. Šiandien vis, jaunimas yra labai gerai, turi labai glaudžius ryšius tarpusavį dėl socialinių tinklų. Uh, bet jie dar neturi aiškaus politinio balso tam, kad galėtų formuoti mūsų visų ateitį. Ir aš noriu pakeisti šią situaciją. Mums reikia struktūrinio dialogo su jaunimo grupėmis. Mes turime uh, uh, žengti toliau ir neapsiriboti tradiciniais gerai organizuotais partneriais. Turime pasiekti tuos, kuriems yra sungiausia. Aš planuoju sukurti naujas platformas, kurios padėtų mums. Uh, palaikyti ryšį su milijonu jaunų žmonių per kitus e, jaunus met, e, penkerius metus. Taip mes parodysime, kad dalyvaujamoji demokratija veikia. Šeštasis prioritetas. Aš noriu e, atkurti Europos E, pilietiškumo jausmą. Europos pilietybė yra kur kas daugiau nei žodžiai e, sutartyje. Europos pilietybė yra daugiau nei bendras pasas. Europos pilietybė yra kur kas daugiau nei kažkas, kas prisideda prie nacionalinės pilietybės. Aš noriu, kad Europos pilietybė būtų tai, kuo mes kvepuojam ir kuo e, esam gyvi. Uh, Aš noriu, kad tai būtų kažkas, kas praturtintų mūsų gyvenimą, kažkas, kas padėtų mums stiprinti mūsų Europo, europietišką tapatybę ir kad padėtų mums ją suderinti su uh, bet kokiais kit, uh, kitais mūsų tapatybės aspektais. Ir man patikėtas portfelis yra labai tinkama vieta visiems šiems tikslams pasiekti. Švietimas, jaunimas, kultūra ir sportas, visos šios politikos sritis ir programos e, kūrė pilietybės jausmą. Mūsų programa Europa piliečiams padės mums kalbėti apie bendrą mūsų Europą ir bendras vertybės, padės jaunimo suprasti, kaip ES yra naudinga jiems. Mano e, portfelio pavadinime nėra žodžių sportas ir e, daug kalbystė, bet aš rūpinsiuosi ir šiomis e, sritėmis. Pirmą kartą ES biudžete Europos mėgėjiškam sportui skiriama 300 milijonų eurų, tam, kad galima būtų padėti jauniems sportininkams ir vaikams, kad būtų kovojama su smurtu ir diskriminacija, kad būtų kovojama su dopingu ir sukčiavimu sporto srityje. Aš noriu patikoti Europos parlamentui šiam komitetui už tai, kad jūs sukūrėte Europos sporto savaitę ir aš tikiuosi, kad jūs paremsite mano pastangas kitais metais rengiant šią šventę. Taip pat didžiuojas, kad mes galėsime kartu remti kalbų mokymasi ir kalbinę įvairovę. Mūsų puikia programa yra Erasmus Plus. Erasmus parodo, kad kalbų mokymasis ir kalbų įvairovė yra vienas iš mūsų pagrindinių šešių prioritetų. Ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime pasinaudoti šią puikią galimybę tam, kad galėtume puoselėti visas Europos kalbas, kad ir nesvarbu, nesvarbu kiek žmonių ją kalbėtų. Mūsų pagrindinių teisių hartija įpareigoja mus gerbti kalbinę įvairovę. Ir aš bendradarbiausiu su ponu Timermans, užtikrindamas, kad ši hartija atitiktų mūsų siekius, gerbėjai nariai. Aš paminėjau kai kurios labai, kai kurios labai švarbius uždavinius. Galėsim, tam, kad galėčiau viską pasiekti, man reikės jūsų paramos. Tam, kad galėtume uh, uh, uh, pasiekti visų šių tikslų, turėsime dirbti kartu. Esu įsitikinęs, kad visi turime įsipareigoję siekti šių tikslų. Erasmus yra viena e, iš, vienas iš geriausių ES e, atradimų. Erasmus simbolizuoja mūsų puoselėjimas vertybės - atvirumą, mobilumą, norą suprasti e, mūsų kaimynus. Ir daugiau nei kokia nors kita pro, pro, programa padeda mums kurti Europos tapatybę. Ir jūs žinote, daugiau nei kokia nors kita institucija, kad negalime leisti, kad iškiltų kokia nors grėsmė šios programos finansavimui. Šiuo metu pradžioje mes pradėjome gyventi naują programą ir mūsų programa yra užtikrinti, kad ji leistų 4 milijonams žmonių mokytis, dirbti ir užsimti savanorišką veiklą kitoje šalyje. Gerbėjai kolegos, mūsų laukia nemažai prioritetų per kitus penkerius metus. Mes daug turėsime dirbti. Mes turime įsiklausyti mūsų piliečius ir ypatingai jaunimą. Ir man bus didelė garbė tarnauti Europos interesui. Tarnauti jūsų, man bus didelė garbė tarnauti jūsų komitetui, šiam parlamentui ir uh, eiti Europos.